it was on already, so everybody no, heard what we are preparing. Okay. Hello. <laughs> Hi. So, uh, well, I, uh, dear colleagues. Mėly kolegos, man patarė pasinaudoti plaktuku, taip ir padarysiu ir jums leidus norėčiau pradėti posėdį. Manau, kad pirmiausia, reikia visus pasveikinti po vasaros atostogų. Esu sutikinęs, kad e, atostogos nebuvo neaktyvios parlamento nariams, taip pat kitiems kolegoms, nes įvyko nemažai dalykų pastrosiomis savaistėmis, o tai paveikė situaciją Europoje ir mūsų prioritetus Europos parlamente. Taigi šios dienos darbo atvarkė jums išdalinta. Jeigu neturite prieštaravimų, siūlau patvirtinti ją. Labai ačiū. Toliau. Galima perėti prie antrojo klausimo, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas birželio 15-16 dienos ir birželio 29 dienos. Kaip paprastai, šios protokolus laikysime patvirtintais, jeigu nebus pastabų iki posėdžio pabaigos. Ačiū. Trečias klausimas, pirmininko pranešimai. Kaip paprastai, posėdis transliuojamas internetu. Mes turime vertimą ir siekdamas padėti vertėjams, e, prašau jūsų kalbėti negreitai, ne per greitai. Korespondencijos sąrašas taip pat išdalintas jums. Ir jeigu jūs domina konkretus e, laiškai, galite savo klausimus užduoti sekretariatui. Dar vienas komentaras, pirmininko pranešimas dėl ES ir Vietnamo laisvos prekybos sustarimo. Rūpiučio 4 komisija pranešė, kad jos tarnybos pasiekė principinį sustarimą su Vietnamu dėl laisvos prekybos sustarimo po dviejų su pusę metų intensyvių darybų. Ir savo pranešime komisija teigia, kad visi esminiai, esminės problemos yra išspręstos ir e, šalis pasiekė, sustarė dėl e, abiem pusėms naudingo paketo. Dabar vėl cituoju, komisija papildo, kad šio e, sustarimo pagrindų darybinės komandos tęs šį procesą, e, siekdamas išspręsti likusias problemas ir užbaigti tek, teisinio teksto rengimą, o po to šį sustarimą turės patvirtinti taryba ir Europos parlamentas. Mm, citatos pabaiga. Ir komiteto vardu, aš manau, kad galima paskelbti, kad tai yra geros žinios ir norėčiau pasveikinti komisijos darybininkus. Mėly kolegos, e, darybos, kaip gerai žinote, buvo vienas iš didžiausių prioritetų mūsų komiteto pastaro, mūsų komitetai pastarojo laiko tarpiu ir mes taip pat siuntėme šiais, šiais metais balandžio mėnesį stiprią delegaciją į Vietnamą, siekdami pasikalbėti su mūsų partneriais ir sustikome ir su ministru pirmininku ir išdėsime, kokie yra mūsų prekybos komiteto prioritetai. Darybos buvo stebimos atidžiai, stebėsinos grupės vadovas ponas Zahradil stebėjo šias darybos ir aišku toliau seksime toliau šį procesą, kad būtų pasiektas visapusiškas subalansuotas sutarimas su Vietnamu. Kita tema - darybos dėl aplinkos saugos prekių sustarimo. Aštuntas darybų raundas įvyko nuo 27 iki 31 Liepos e, Ženevoje. Patik, ES išdalino ministrų deklaracijas e, ir jūs turite tekstą, kurį patikė sekretariatas. Šiame tekste yra kelios dalius, kuris išdėsto įvairias detalės, e, grafiką, institucinę sąrangą. Toliau bus dirbama rengiant produktų sąrašą per kitą dėrybų raundą, kuris turėtų įvykti rugsėjo 16-22 dienomis po pranešimų pateikimo. Ketvirtas ES e, ambasadorių konferencijos sustarimas su jūsų susitikimas su Europos parlamentu e, vyks rugsėjo 2 dieną, trečiadienį. O šią konferenciją organizuoja ES delegacijos. Konferencija susidės iš dviejų dalių. Plenarinėje sesijoje komitetų nariai, narių ribojimas, dalyvavimas ribojimas, tik tai e, pirmininkas ir koordinatoriai, po to bus regioniniai susitikimai, kur kviečiame dalyvauti mūsų pranešėjus. Bendras ne, pavadinimas yra Europos parlamento vaidmuo išorės, Europos Sąjungos išorės veiksmuose. Toliau, vyriausias įgaliotinės atsakymas e, pirmininko Langė ir, e, ir Brokų e, atsakymas. Vyriausiai galiotinė Mogirinė atsakė į Langė ir Broko laišką, kuris buvo jai pasiūstas prekybos komisarė Melstrom prieš ES ir Japonijos vadovų sustirimą. Pane Megarinė savo atsakymę teigia, kad yra didelis nuomonių sutapimas dėl tolesnės strateginės partnerystės tarp Europos Sąjungos ir Japonijos krypties. Ji taip pat sako, kad bendras e, pareiškimas pateiktas iškelia daug svarbių klausimų susijusių su Europos Sąjungos e, ir Japonijos prekybos darybomis. Tokie būtų pirmininko pranešimai. Dar vienas papildomas e, klausimas ir aišku mes lauksime pono Langė, atsiprašau pono Biogė, kuris yra pranešėjas 16 metų biudžeto klausimų. Šį klausimą esame aptarę ir parengėme Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę, tačiau tikriausiai sutiksite su manimi, kad atsižvelgiant į pastarųjų savaičių įvykius migracijos srityje ir kiek tai susijęs su įvairiomis sritimis, kurios priklauso mūsų parlamento kompetencijai, ateityje turbūt netrukus nariai ir komitetai turės dar kartą aptarti 16 metų biudžeto pakeitimus, kad ES galėtų imtis spręsti visas problemas, kurios mums kyla. Todėl aš e, jums leidus prašau, paprašysiu pana Biogė pakomentuoti šios dalykus. Kaip ten bebūtų, norėčiau pranešti, ką esu aptaręs su mūsų e, sekretaritu, kad e, mūsų komiteto, komiteto pakeitimų negalima daugiau teikti, apie tai jau kalbėjome, tačiau atskiri nariai gali teikti pakeitimus. Terminas yra rugsėjo 3 diena, vidurdienis. Taigi, jeigu kas nors e, imsis tokios iniciatyvos, arba, pavyzdžiui, keli nariai imsis tokios iniciatyvos, tai, tai galima dar padaryti per ateinančias 2-3 dienas, iki rugsėjo 3 dienos vidurdienio. Esu įstikinęs, kad mūsų pranešėjas pateiks mums daugiau paaiškinimų apie tai, Taigi pagaliau pirmininko prašymo pranešimų pabaiga ir toliau ketvirtasis klausimas pagal darbo atvarkę yra tyrimo 2014 metų prekybos apsaugos politikos sprendimų vertinimas. Mm. 1982 metais parlamentas paprašė komisiją teikti ataskaitas apie apsaugos politikos priemonės. Čia siekime dviejų tikslų. Parlamentas nori didinti skaidrumą, kad komisija atsiskaitytų apie, už savo veiksmus šioje srityje. Ir antra, kas yra svarbu, metų ataskaita turėjo tapti priemonę, per kurią komisija galėtų komunikuoti su platesnė visuomenė. Nebuvo tolesnių rezoliucijų dėl šių komisijos pranešimų, kurie buvo keliami kasmet. Ir pastaruoju metu šis komitetas daugiau dėmesio skiria ES prekybos apsaugos politikos priemonėms dėl variausių priežasčių, siekiant ir modernizuoti šią sritį. Taip pat, aišku, kyla klausimas ir Kinijos prisijungimo prie PPO protokolų e, klausimas, kad jai būtų sėkios rinkos ekonomikos e, statusas. Todėl mūsų komitetas reguliariai vertina komisijos ataskaitas ir mes paprašėme, kad mūsų politikos departamentas parengtų tyrimą. Daktaras Edvinas Vernusas, e, kuris yra pasaulio prekybos instituto Berne e, narys, taip pat Barcelonos universiteto narys, taip pat jis, e, jis užsieima prekybos apsaugos teisę pasaulio pasaulyje mastu. Taigi, prašom daktarė jums žodis pristatyti šį tyrimą. Jums skiriame apie 10 minučių ir Po to pradėsime diskusiją, pirmiausia, aišku, sutikdami žodį pranešėjams, pranešėjų ir koordinatoriams. Taigi, prašom jums žodis. Thank you very much. Ačiū, ponė Vinklerį. Tikriausiai prisimenate, kad rengiau ataskaitą INTA tyrimą INTA komitetui Taigi tuo metu manęs buvo paprašyta parengti dokumentą eksportuotojų ir importuotojų, remiantis eksportuotojų ir importuotojų nuomonę, turint galvoje dempingo problemas, o šį kartą parengiau kitą studiją ir išnagrinėjau Europos parlamentui pateiktas ataskaitas paskutiniais dviejais metais. Bet kaip buvo pasakyta, dirbu praktinėje srityje, e, dalyvauju e, darbe, kurį atlieka, Europos, e, kurį atlieka komisija ir taip pat dirbu eksportuotojų ir importuotojų labui, taigi reikėtų tai paminėti, kad būtų skaidru. Šis tyrimas buvo, jums yra pateiktas Jis susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai yra dviejų komisijos pateiktų metinių ataskaitų dėl ES priekybos apsaugos e, priemonių veiklos. Tai yra nurodyta pirmoje mano studijos dalyje. O antra, aš nagrinėju pokyčius, kurie yra nurodyti komisijos dokumente. Ir tie tais pokyčiais daug siekiama, tačiau jie nėra paminėti komisijos pateiktose ataskaitose. O tai rodo, kad ataskaitos yra tam tikrą prasme naudingos, tačiau gal naudingos net ir ta prasme, kad reikėtų nagrinėti tai, kas nepasakyta ataskaitose. Pirmiausia, dėl komisijos metinių ataskaitų vertinimo Aš rėmiausi 2012 ir 2013 metais pateiktomis ataskaitomis. 14 metų ataskaita buvo pateikta tik praėjusį mėnesį, rugpjūčio mėnesį. Ir pask... E, rašoma apie ES priekybos apsaugos priemonės 2012 ir 2013 metais ir taip pat minimas tas atvejis, kurį minėjo pirmininkas pradžioje. Europos e, parlamentas yra 1981 metais patvirtinęs rezoliuciją, kurioje rašoma, kad Europos parlamento vaidmuo yra e, priežiūros vaidmuo e, siekiant viešų interesų ir komisija turi atsiskaityti parlamentui. Europos E, parlamento tikslas turi būti ta priemonė, e, su kurios pagalba komisija galėtų pranešti apie savo veiklą ir visuomeniai. Paskutinė ataskaita buvo paskelbta praėjusį mėnesį, iš viso buvo uh, paskelbtos 33 ataskaitos, tačiau aš išsamei nagrinėjau tik dvi ataskaitas. Tai yra priekybos apsaugos priemonės 2012 ir 2013 metais. Kokie yra pagrindiniai šių ataskaitų trūkumai? Pačioje ataskaitoje rašoma apie prekybos apsaugos priemonės labai konkrečiai, bet aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, tos ataskaitos yra paskelbiamos labai vėluojant, iš esmės vėluojama 12 mėnesių. Tai reiškia, kad e, metai baigėsi gruodžio mėnesį, o pranešimas yra paskelbiamas kitų metų gruodžio mėnesį. Nesu įsitikinęs, kad yra tam tikrų priežasčių, nes tos ataskaitos yra standartinės, statistika yra atnaujinama kiekvieną ketvirtį, todėl nesuprantu, kodėl buvo tiek daug vėluojama. Antra, kalbant apie e, studijų formatą, jis yra standartinis Kitaip sakant, kiekvienais metais 80-90 procentų informacijos yra tokios, tokia pati, atnaujinami skaičiai, tačiau formatas yra toks pats, temos tos pačios ir nagrinėjami tie patys dalykai. Trečia, pateikiama daug techninių dalykų, tačiau tik tam e, tikrose srityse. Ir neaišku, kokiu pagrindu atrenkamos tos rytys. Apskritai kalbant, nekalbama apie tai, kokį poveikį ES interesams daro priemonės, netgi kai nagrinėjami nurodyti tikslai, nes 1981 metais buvo nurodoma, kad komisija turi atsižvelgti į visuomenės interesus. Labai svarbus dalykas yra tai, kad nepateikiama jokios informacijos apie gautus skundus ir skundų atmetimą. Tie, kurie dalyvavote nagrinėjant šias bylas, žinote, kad per paskutinius 30 metų komisija teigia, kad maždaug 50 procentų skundų yra atmetama. Ir toks yra standartinis komisijos atsakymas, kai užduodamas šis klausimas. Ir kadangi informacija yra konfidenciali, tai e, niekas e, nežino, kas nutinka toliau. E, komisija taip teigia, todėl kad turi laikytis tam tikrų standartų. Pavyzdžiui, jeigu palygintume situaciją su situacija JAV, tai beveik visi skundai yra priimami. Kai kurie iš jų nėra toliau nagrinėjami, nes nėra žalos, padaryta, tačiau visi skundai yra priimami, o komisija teigia, kad 50 procentų skundų yra atmetama, tačiau daugiau atvejų yra nagrinėjama ir įdedamos prekybos priemonės. Kitaip sakant, reikėtų atidžiau atrinkti skundus ir bylas. Labai dažnai ES nutinka taip ir daugeliu atveju atliekant tyrimą byla uždaroma, nes skundas atsiimamas. Taigi bylos viduryje e, pateikusiai skundą jį atsijima ir šimto atveju komisija nutarė baigti nagrinėti bylą. E, suprant, tai yra suprantama, kadangi įsitraukia privatus sektorius, taigi jeigu privatus sektorius pateikia skundą ir dėl kokių nors priežasčių proceso viduryje nutarė atsijimti tą skundą, tai komisija neturi pagrindo toliau tęsti tyrimą. Tačiau e, mes nežinome, kodėl atsijimami tie skundai. Gali būti todėl, kad skundas buvo e, silpnai parengtas, gali būti todėl, kad nėra žalos arba galbūt eksportuotojai ir gamintojai pasiekė kokį nors sustarimą, kuris gali būti nenaudingas vartotojams, tačiau byla toliau nenagrinėjama ir oficialiajame leidinyje yra nurodoma, kad skundas yra, buvo atsimtas ir komisija baigė tyrimą, daugiau duomenų nepateikiama ir mes negauname informacijos apie tai, kodėl daugeliu atveju atsiimami tie skundai. Nepateikiama informacijos dėl OLAF atliekamo tyrimo ir kalbant apie šias ši, priekybos apsaugos bylas, tai yra svarbu, nes jeigu priemonės yra patvirtinamos, tai įrodomas dempingas arba, arba kiti pažydimai ir priemonės įsigalioja. ir darydami prielaidą, kad dempingo ir su subsidijomis susiję dalykai yra labai svarbus, tai ir priemonės turi būti gyvendinamos. Gyvendinti priemonės galima įvairiomis e, priemonėmis, pavyzdžiui, e, įteisin, užkertant kelią apiejimui, vengimui, Ir kaip žinote, Taivano ir Malazijos atvejis tai iliustruoja. Ir kai yra paskelbėme apėjimo atvejai, tai viskas būna skaidru. Tačiau tuo pačiu metu OLAF atlieka tyrimus dėl muitų, sukčiavimo muitų srityje. Pavyzdžiui, dėl to, kad produktai netinkamai klasifikuojami. Ir labai dažnai mes kalbame apie neteisingai pateiktas produkto kilmės deklaracijas. Kitaip sakant, jeigu produktai e, yra siunčiami iš Kinijos į Taivanį ar Hongkongą ir e, rašoma, kad Taivanis ar Hongkongas yra produktų kilmės šalis, tai neįvedami mokesčiai, netaikomi mokesčiai. Taigi, jeigu vyksta sukčiavimas, OLAF atlieka tyrimą bet informacija nėra skelbiama. Olaf e, paskelbęs pranešimus spaudai, tačiau Olaf e, neskelbė kitų duomenų. Todėl skaidrumo prasme yra didelis atotrukis, nes niekas nežino, kas e, vyksta toje pusėje, kai kalbame apie gyvendinimo mechanizmą. Ir dar vienas metinės ataskaitos trūkumas yra tai, kad niekas nežino, kaip keičiasi komisijos praktika. Ir apie tai aš kalbėsiu toliau. Komisijos praktika e, keičiasi, mes tai matome, tačiau tai nėra nurodyta metinėje ataskaitoje. Ir kokiusgi komisijos E, vykdomus e, veiklos pokyčius pastebėjome dėl prekybos apsaugos priemonėje. E, vyko daug atvejų dėl kompensacinių muitų ir tai prasidėjo 2010-aisiais. Regis tuomet buvo prieš Kiniją pradėtos deš, pradėta 10 bylų dėl kompensacinių muitų, taip pat buvo pradėta nemažai bylų dėl Vietnamo Ir tai buvo taikoma ne rinkos ekonomikos šalims ir ilgą laiką buvo manoma, kad e, koncepcijų iš esmės negalima pradėti bylų e, prieš nerinkos ekonomikos šalis, nes e, esmė yra tokia, kad tose šalyse ekonomika priklauso, ekonomika valdo vyriausybė, taigi ji subsidijuoja uh, Bet pirmiausia, tokios praktikos 2007 metais atsisakė JAV, jau po keliarių metų e, tą patį padarė ir Europos Sąjunga. Dabar e, daug, e, yra daug bylų dėl kompensacinių muitų, dėl nerinkos ekonomikos šalių vykdomos praktikos. Ir šiuo metu daug bylų yra dėl Kinijos. Reikėtų turėti galvoje yra Indija ir Kinija. Indijos atveju daug subsidijų yra eksporto subsidijų, o Kinijos atveju tai yra vidaus rinkos subsidijos. Kitaip sakant, jos yra nesuteikiamos dėl to, kad e, produktai būtų eksportuojami, bet siekiant įgyvendinti kitas sąlygas. Kitaip sakant, tos subsidijos nėra eksporto subsidijos. Dar vienas dalykas, e, panas Pinklėdis tai minėjo įžangoje, ES turės apsispręsti, ar suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statusą 2016 e, metais, bet e, kol kas e, yra Kinijai suteikiamas rinkos ekonomikos režimas, bet nuo 2011 tai jau nebuvo daroma ir tai yra praktikos pasikeitimas Ir nuo 2011 metų nei vienai įmoniai nebuvo e, suteikta rinkos ekonomikos režimo. Dar vienas dalykas e, - tai kainų e, koregavimas, kai yra dvigubo apmokestinimo situacija. 2013 metais tokia praktika pradėta, kaip žinote, Rusijoje ir Ukrainoje yra dvigubos kainos dujoms ir elektrai, kitaip sakant, kad eksportuojama e, dujos ir elektra už didesnę kainą nei parduodama vidaus rinkoje, taigi reikalingas koregavimas e, ir tai turi atlikti tos įmonės, kurios naudoja elektrą ir dujas. Ir suprantama, dėl to padidėja dempingo e, riba. Iki 2013 metų tai buvo darom, taikoma tik Rusijai ir Ukrainai, tačiau praktika jau išplėsta ir dabar taikoma Argentina ir kitoms šalims. Ketvirta, nuo 2011 metų komisija e, sistemiškai atrenka vidaus rinkos gamintojus ir atlieka tyrimus. Dabar jau tai vykdoma sistemiškai prieš pradedant bylą, prieš užvedant bylą. Kitaip sakant, prieš inicijuojant bylą imamasi veiksmų ir bet tai nenaudinga skaidrumo prasme, nes pateikiama mažiau informacijos. Kitas dalykas, sakyčiau, kad tai yra teigiama. Komisija, ką komisija daro, kaip žinote, antidempingo e, priemonės yra įvedamos penkeriems metams, bet komisija nori vesti trumpesniam laikotarpiu, tai reiškia, kad e, reikia daug greičiau peržiūrėti situaciją, nei anksčiau buvo daroma ir visai neseniai tai buvo daroma su saulės baterijomis. Ta priemonė reikės peržiūrėti šių metų pabaigoje. Dar e, kiti komisijos veiksmai e, kai kuriems produktams netaikomos priemonės, Taigi ta priemonė iš pradžių taikoma daugeliui produktų, bet vėliau, kai suinteresuotos šalys pareiškia savo nuomonę, ES gali padaryti išimti kai kuriems produktams ir jiems netaikyti tos priemonės, kuri buvo nustatyta anksčiau. Ir pavyzdžiui, tai yra toks atvejis yra su saulės baterijomis, taip nutiko ir plieno, ir pramonės ir kitose srityse. Ir paskutinis dalykas, komisija pradėjo dirbti skaidriau ir nuosekliau, skaičiuodama pelno maržą, e, kai e, skaičiuodama žalos skirtumą. Ir, kaip žinote, komisija turi paskaičiuoti pelno maržą ES gamintojams. Anksčiau būdavo neaišku, kaip yra apskaičiuojamas tikslinis pelnas, bet e, Europos teismas padėjo komisijai parengti nuoseklę praktiką ir tas pelnas apskaičiuojamas kaip vietos gamintojų išlaidos prieš dempingą. Ačiū. Dr. Velmus. Dėkuoju labai. Daktarė, atsiprašau, iš tikrųjų nesu toks autoritetingas e, kaip šio komiteto pirmininkas, e, kad galėčiau naudotis šiuo plaktuku. Tiesiog e, norėčiau dar kartą Jums padėkoti ir priminti, kad visi kolegos gali susipažinti su šią medžiagą, gali ją gauti. Ir dabar iškilo dar darbo tvarkos taisyklių klausimas dėl kito darbo tvarkės punkto, kuris vyks um, uždarame, e, kurio aptarimas vyks uždarame posėdėje, o vėliau galėsime dar padiskutuoti su komisija, kai baigs uždara posėdžio dalis. Dabar e, sutiksiu žodį e, pranešėjui šiuo klausimu. Ačiū, man atrodo, kad vis dar laukiame, kol taryba ką nors e, parengs šiuo klausimu ir tada jau galėsime sakyti, kad buvau pranešėjęs. Bet kuriuo atveju ačiū. Norėčiau patikti kelis klausimus. Mane nustebino klausimas dėl OLAF tyrimų. Jūs jau šiek tiek paaiškinote apie tai, bet. Uh, Man atrodo, kad ten buvęs e, skyriaus e, pirmininkas turėjo susizinti po to, kai lobistams e, buvo pažadėta imtis tam tikrų tėvėjų priemonių, jeigu būtų užtikrintas geresnis maistas, geresnis restoranas ir panašiai. Kažkas į tai tokią tam buvo. Uh, Dėl e, požiūrio į rinkos ekonomiką norėčiau pasiteirauti. Jūsų tekste apie tai yra pateiktas paaiškinimas, bet jeigu teisingai supratau, ir ES teisingumo teismas e, kelia rimtų klausimų šią temą. Man atrodo, jau tris kartus e, buvo keliamas tas klausimas E, komisija neigia, kad laikosi e, rinkos e, ekonomika vysto požiūrių į tam tikras bendrovės. Gana rimtai kritikavot skaidrumo klausimus ir norėčiau jūsų paprašyti šiek tiek papasakoti apie skirtumus tarp čia, tarp ES ir Amerikos, nes E, Amerikoje, kiek žinau, yra išduodamas apsaugos orderis, e, pagal kurį e, advokatūros teisininkai gali įsamiau susipažinti su tam tikrais dokumentais ir jiems užtikrinamas didesnis skaidrumas. Gal galėtumėte pakomentuoti, kokius skirtumų yra su Europos sistema. Ir paskutinis klausimas dėl e, skundų atsėmimo. Ar pasakytumėte, e, kad komisija būtinai žino, dėl kokios priežasties atsimamas skundas? Galbūt e, ji gali spėti kažką dėl žalos nustatymo, bet nebūtinai yra konkrečiai nurodoma, dėl kokių priežasčių yra atsimamas e, skundas. Galbūt komisija ir norėtų žinoti, bet ar iš tikrųjų galima tikėtis iš komisijos, kad ji būtinai visais atvejais žino, dėl kokių priežasčių atsimama. Ačiū labai, Kristoferi. Dabar e, suteiksiu žodį frakcijoms, koordinatoriams, e, jeigu norite pasisakyti kaip visada tą pačią tvarką, kaip pasisako koordinatoriai, jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį e, nariams ir e, pirmiausia Lėsė Moska. Ačiū labai. Norėčiau nemažai klausimų pateikti, kai diskutuosime su komisija, nes norėčiau šiek tiek daugiau sužinoti apie tai, O kokiu veiksmu galima imtis remintis studiją? Norėčiau šiek tiek pastabų pateikti ir gauti šiek tiek tokių informacijos. Jeigu įmanoma, norėčiau šiek tiek įsameu sužinoti apie pokyčius, kurie vyksta Junktinėse Amerikos valstijose apie tai, kaip ten naudojamasi apsaugos priemonėmis, kaip priimami sprendimai dėl tam tikrų pokyčių. Ir tiesiog norėčiau suprasti, ar apskritai įmanoma užtikrinti visiškai vienodą požiūrį. Uh, Tai galbūt e, klausimas labiau skirtas antrai mūsų diskusijos daliai, kai dalyvaus ir komisija. Tačiau atsižvelgiant tam tikrus pakeitimus, e, kuriuos e, šiuo metu blokuoja taryba, o mes savo ruoštų dėl to negalime judėti pirmin, noriu mm, pasteirauti turint omenyje tuos duomenis, kuriuos turime, ar galime toliau diskutuoti apie skaidrumą, nepaisant to, kad dar trūksta tam tikrų tarybos sprendimo. Ehm, matoma tam tikra pažanga dėl skaidrumo, skaidrumo bet ji nepakankama. Reikia, kad parlamentas dalyvautų tiesiogiai ir nuolat ehm, stebėtų, kokių ehm, pokyčių gerin vyksta. Dabar žodis kolegai Helmutui. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą. Na, iš tiesų, galbūt ši diskusija susijusi ir su šiandienos darbo tvarkės penktuoju klausimu, gal tai e, iš tiesų bus e, skirta ir komisijai Ar tikrai turite omenyje, kad parlamentas nesugeba įvykdyti savo vaidmens kaip politikos vykdymo sergėtojo dėl savo struktūros, dėl to, kad um, informaciją gauname iš metinių komisijos ataskaitų? E, taigi norėčiau paklausti, ką norėtumėte rekomenduoti INTA komitetui, visam parlamentui į ką um, reikia konkrečiai atkreipti dėmesį, kad galėtume išbrysti šios uh, e, aklavitės. Kaip e, žinome, dar laukiame tarybos sprendimų, bet e, ką tai reiškia, ką reiškia šie mūsų aptarimai nesulaukus sprendimų. Kitas mano klausimas, norėčiau pastirauti apie šalių požiūrį į jų prekybos apsaugos politiką. Uh, Juk nebūtinai kalbama apie laisvę priekybą, apie apsaugą, bet e, ir apie tam tikras kitas priekybos priemonės. Ar kalbate apie tam tikras logiškas e, priekybos e, priemonės tarp ES valstybių narių ir kitų valstybių PPO kontekste? kad priekybos apsaugos priemonės būtų taikomos apskritai kaip modernizavimo priemonės. Ačiū. Ar būtų dar narių, kurie norėtų pateikti klausimų ar komentarų? Jeigu ne, tuomet kreipsiuos į komisiją. Gal ji norėtų trumpai ką nors pasakyti komisijos vardu dėl šios studijos. Ačiū, ponė Vinkleri. Norėčiau naudodamasis progą šiek tiek um, pono Femels uh, vardu pasidalyti tam tikromis pastabomis. Pirmiausia, mums aišku, jog uh, visas uh, aprašymas, ten apibūdinti trūkumai yra teisingi. Labai teisingai aprašyta visa situacija. Tačiau vis dėlto mums e, kyla klaustukų dėl pateiktų rekomendacijų ir jums leidus, ponia Vinklerį, norėčiau aptarti e, šiuos mūsų klausimus. E, viena iš rekomendacijų teikti ataskaitą per tris mėnesius, bet ji turi būti kartu dvigubai didesnė. Na, mm, iš savo patirties galime pasakyti, kad tai e, neįmanoma, bet to reikia atsižvelgti į ataskaitos tikslą, o ataskaitos tikslas pateikti apžvalgą. Tai e, nebūtinai atitinkamų priekybos apsaugos priemonių įsamus e, sąrašas su aprašymais tai apžvalga. Visos bylos, kurios šiuo metu yra nagrinėjamos, yra skelbiamos mūsų interneto svetainėje. Taip pat su šią informaciją galima susipažinti e, teismo interneto svetainėje ir kitur. Taigi iš tiesų labai daug kur skelbiama įvairios informacijos. To gal nebuvo 92 metais, bet tai yra dabar. Taigi nebūtina dvigubinti ataskaitos apimties. Be to, konkrečiau galėčiau pasakyti, kad kai kurie OLAF tyrimai, ypač kalbant apie kovą su teisės aktų apėjimu, e, siekia užtikrinti, kad e, tie tyrimai vyktų veiksmingai ir OLAFui e, tokiais atvejais reikia užtikrinti, kad tam, kad atitinkamų šalių institucijos su juo bendratarbiautų, informacija turi išlikti konfidenciali turint omenyje tai Žinoma, pripažįstame, kad visada galima tobulėti, žinoma, galima e, per trumpesnį laiką stengtis teikti ataskaitas. Žinau, kad e, ataskaita turėjo būti pateikta rūpiučio mėnesį, taigi e, tai per pusę vidutiniško 12 mėnesių termino ir tikimės, kad e, nebebus kažkokių nenumatytų pokyčių. Be to e, yra svarbu pakeitimų susijusių su rinkos ekonomikos statusu ir galima būtų įsameu aptarti šią problemą. Na ir galiausiai komisijai nagrinėjant e, tam tikrus atvejus, tam tikras bylas, visuomet stengiamės pateikti konkrečias priežastis, dėl kurių tos bylos buvo atrinktos. Bet kuriuo atveju, e, manau, kad jūsų pastabas buvo naudingos ir savo ruoštų teikiame savo naudingas pastabas ponų feminist vardu. Norėtume ir e, pono Femils paklausti, kodėl būtent e, tie penki dalykai buvo išvardyti, kodėl būtent tam tikros bylos, tam tikri atvejai buvo pateikti. Bet e, galėčiau patikinti šį komitetą, kad čia nėra jokių politinių motyvų, e, kad, e, tarkim, kažkas 2012 metais nusprendė neskirti tam tikrų priemonių. Nebūtinai, bet kuriuo atveju vyksta teisminė peržiūra ir jeigu esame nepatenkinti, galime atmesti pateiktą pasiūlymą. Galiausiai dėl antisubsidinių bylų. E, taip, e, tai susijęs su nerinkos ekonomikos šalimis, e, čia taikoma ir korekcinė metodika. Neseniai nagrinėjome nesukainodaros susijusius klausimus ir ta byla šiuo metu nagrinėjama Ženevoje, tai susiję be kitako ir su Argentina. Taip pat pritariu gerbiamam ekspertui Nemanome, kad e, ta atranka, iš ankstinė atranka apriboja e, teisę į gynybą. Manome, kad e, taip nėra ir galiausiai dar taip išimties tvarka, jeigu trukmė yra mažesnė nei penkeri metai, galima siaurinti taikymus rytį tik noriu dar kartą patikrinti, patikinti, kad savo vykdomąjį vaidmenį vykdome pagal teisės aktus ir atliekame tinkamą priežiūros funkciją. Ačiū e, komisijai. Dabar e, e, vėl suteiksiu žodį daktarui. Prašysiu kad neviršytumėte penkių minučių kalbėjimo laiko atsakydami į klausimus, nes turime ir kitų darbo tvarkės klausimų. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, Atsakysiu pana Felderio klausimus. Iš tikrųjų teisinga. E, rinkos ekonomikos traktavimas Europos teismuose kartais buvo atmesti tie, tie e, kreipimais, e, nepaisant to, faktas, kad nuo 11 metų niekas su e, viena išimtimi negavo tokio traktavimo statuso. Na, o bendrovės, kurios anksčiau yra gavusios tą statusą, joms buvo tas statusas atšauktas. Kaip žinote, kai kurios bylos dar tęsiasi, jos trunka gana ilgai, penkerius šešerius metus, tačiau teisingai sakote, kad tam buvo prieštarauta. Dėl priežasčių, dėl ko atsimami e, skundai. Galbūt pakalbėsite apie tai uždarame posėdėje su komisija, tačiau aš sakyčiau, kad 99 procentais esu įstikinęs, kad komisija šimtų procentų žino, kodėl atsimama skundai, nes e, aš artimai dirbu su komisija, dirbdama savo darbą ir aš esu įstikinęs, kad jie labai giliai ir e, atidžiai analizuoja e, savo darbą. Nemanau, kad kai kas nori atsimti skundą, ir, bet nesakysiu kodėl, e, nemanau, kad komisija tai palieka viską. Jie nori sužinoti, kodėl tie skundai atsimami. Ir trečia, kaip žinote, skaidrumo trūkumas, kuris akivaizdus ir iš metinių ataskaitų, yra ES problema. Tai yra problema ne priemonių taikymas, problema yra skaidrumas. ir IPO sistemos e, taikymas kaip Junktinėse valstijose pagerintų skaidrumą. Panašiai klausė ir ponia Moska ir pana Šolc. Jūs klausėte apie Junktinių valstijų praktiką e, kai kuriais aspektais. Aišku, ne viena sistema nėra tobula. ES turi stiprių pusių, JAV taip pat visi turbūt sutiks, kad e, JAV sistema yra daug skaidresnė negu ES sistema. Visi žino, kas vyksta, bylos e, eigoje, visos interesuotos šalis, e, jie gauna vieną ir kitų duomenis. Rezultatai dažnai yra blogesni, dempingo mokesčiai yra didesni negu ES, dėl tas pats ir subsidijų atvejais E, taigi baudos yra griežtesnės, tačiau procesas yra skaidresnės. Tai yra didžiausias skirtumas tarp ES ir JAV. Tačiau gaila, kad daugelis kitų šalių kopijuoja ES sistemą. Taigi tas e, skaidrumo trūkumas kopijuojamas tokių šalių kaip Indija, Kinija, Brazilija, Meksika. Tačiau nebūtinai kopijuojami geri, geri ES sistemos elementai. Taigi jie pasirenka, tačiau E, skaidrumo prasme, jie seka ES pavyzdžių. Pana Šolcas taip pat klausė apie modernizavimą. Čia turbūt e, kitam klausimui labiau tinkamas aspektas. Aš tiesą sakant neturiu aiškaus atsakymo. Aš pateikiau kelias rekomendacijas prieš keletą metų, rengdamas savo tyrimą. E, parlamentas Sinta komitetas nuėjo turbūt per toli, keisdamas komisijos pasiūlymą ir dėl to jis yra dar svarstamas valstybių narių. Tai taigi tiek, tą galiu pasakyti. Na ir pagaliau, panas Hofmeisteris e, pasakė daug dalykų, tačiau vienas dalykas, su kuriuo, kurį norėčiau pažymėti, jis klausė, kodėl aš pasirinkau tam tikras e, tam tikrus e, komisijos praktikos pakeitimo atvejus Būtent dėl to, kad jie, iš mano perspektyvos, pirmiausia, man krinta į akis, galvojant apie tai, kai galvojame kas, apie tai, kas vyko per pastarosius penkerius šešius metus. Jeigu yra kitų žymesnių pokyčių, aš mielai juos įtrauksiu į kitą ataskaitos versiją. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, daktar Vermust. Dabar žodis mūsų pranešėjai. Trumpai pakomentuoti, prašom. Ačiū, neturiu e, ko daugiau pasakyti. Tokiu atveju dėkoju visiems, dėkoju už pristatymą. Baigėme diskusiją šio klausimu. Tačiau, žinome, nebaigėme šios temos svarstymą, nes toliau kalbėsime apie tai. Ir kadangi toliau bus uždaras posėdis, prašau tik tai inta narius, juos asistentus ir komitetas sekretariatą, teisės tarnybą ir politinių frakcijų pareigūnus pasilikti salėje, o kitus dalyvius prašau išeiti iš salės. It would be or it should be a quick procedure, please. Uh, the procedure. Turėtume greitai išeiti iš salės, nes neturime daug laiko. Turime 35 minutės tam uždaram posėdžiui.